Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. E, pirmininkė Robinson, gerbiami parlamento nariai, kolegos, nacionalinių parlamentų atstovai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau pasakyti, kad mano kolegė, moterų teisių e, komiteto Europos parlamente pirmininkė Račia Garcia Perez dar yra pakeliu į mūsų posėdį. Kaip žinote, Briuselėje gali vėlavimai ne, yra nestebinantis dalykas, e, ypač ketvirtadienio rytą. Todėl prašau jūsų na, supratimo dėl to, kad pradėsiu posėdį dar poniai Garcijai tik vykstantį posėdį, nebejoju, kad ji netrukus pasirodys, bet man reikia pirmininkauti ir kitame svarbiame posėdėje už kelių minučių. Todėl norėčiau paprašyti jūsų leisti pradėti savo pasisakymą jau dabar. Noriu padėkoti Jums už man suteiktą galimybę kalbėti šiame svarbiame susitikime. Džiaugiuosi tuo, kad pažymint šiais metais Tartautinę moters dieną, kovo 8-ąją, Europos parlamento moterių teisų komitetas nusprendė surenkti šį renginį ir manau, kad visi sutarsime, kad šis renginys vyksta laiku ir yra tikrai būtinas. Būtina e, svarstyti tuos klausimus, kuriuos šiandien aptarsite savo posėdėje, nes kalbėsite apie tebevykstančią pabėgėlių ir migracijos krizę ir kalbėsite apie tai iš lyčių perspektyvos. Aš jau atsiprašiau jūsų vardu ir labai ačiū. Ponios ir ponai, aš kaip Europos parlamento pirmininkas puikiai žinau šią situaciją, man kartais irgi tenka vėluoti. Ir aš žinau, kad ponia Garsija Perės tikriausiai užstrigo e, dėl eismo spūšių, bei taip pat netaip lengva patekti ir į parlamento pastatą. Daugybė susitikimų, e, interviu ir diskusijų pabėgėlių krizės klausimais, e, kurie ir toliau vyksta, yra labai skausmingi. Tikrai skaudu, kad ši labai sudėtinga problema dažnai apsiriboja vien diskusijomis, ar reikia uždaryti mūsų nacionalinės sienas. Pabėgėliai dažnai pristatomi kaip grėsmė mūsų visuomeniai, o ne žmonės bėgantis nuo karo. Palikė viską, ką jie turėjo, kad, kad patektų į saugesnę vietą. Pabėgėlių krizė, tai žmonės kuriems reikia mūsų pagalbos. Ir ypač daug, tarptų žmonių ypač daug moterų ir vaikų. 2016 vasarą mėnesio UNICEF ataskaita e, konstatuoja, kad moterų ir vyrų, atsižau, moterų ir vaikų skaičius, kurie bėga į Europą, e, viršyje vyrų skaičių nuo krizės pradžios. Vaikai ir moteris yra tarp pačių pažeidžiamiausių visuomenės grupių ir jie susiduria su ypač su įvairiausia diskriminacija ir jų žmogaus teisų pažeidimais. Visų pirma, turime kovoti su smurtu, kurį patiria moteris ir savo kilmės šalyje ir, ir, ir e, bėgdamos į priimančią šalį ir netgi po to. Daugelįje konfliktų e, moterų teisės yra pažeidinėjimos, e, o privartavimas yra karo ginklas. Ir nors jos bėga nuo karo ir konfliktų, jos susiduria su dar didesnė rizika, ypač jei keliauja vienos. Tai reiškia, kad joms grėsia lytinis smurtas e, iš kontrabandininkų, nusikalstamų grupių ir šiaip asmenų, su kuriais jos susiduria kelyje. Jos, joms taip pat grėsia prostitucija ir e, tikimybė, jog bus parduotos. Jeigu tos aukos e, užsitikrina apsaugą ES priimančią šalyje. Reikia atsižvelgti jų ypatingus poreikius. Jos yra, yra pat, žmonės patyrė traumą ir jiems reikia psichologo pagalbos. Kitas svarbus klausimas - tai bendros e, žmonių gyvenimo sąlygos pabėgėlių stovyklose, taip pat Turkijoje ar Graikijoje. Reikėtų atsižvelgti į moterų ir vaikų e, ypatingus poreikius, pavyzdžiui, hygienos saugumo ir privataus gyvenimo aspektais kolegos. Aš praėjusiais metais lankiausi pabėgėlių e, stovykloje Kilis Turkijoje, kur man padarė didelį įspūdį tai, ką pamačiau. Galėjau įsitikinti, kad e, ten e, yra specialios mokymų ir švietimo programos skirtos merginoms ir moterims, kurio, kurių, kurios padeda joms išgyventi ir sustiprėti. Aš taip pat galėjau įsitikinti, kad Turkijos valdžia ir labai daug daro ir, ir investuoja labai daug į stovyklas esančias pasienyje su Sirija. Tačiau žinome, kad tik 10 procentų sirų Turkijoje gyvena tokiuose stovyklose. Todėl dabar norėčiau perėti prie trečiojo savo pasisakymo aspekto. Reikia į visuomenį, į mūsų visuomenį integruoti moteris, pabėgėlės ir merginas. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti lengvesnės galimybės dalyvauti darbo rinkoje, galimybę mokytis, lankyti mm, kalbų kursus, dėkti kovos su neraštingumu programas bei užtikrinti galimybę siekti aukštesnio išsilavinimo. Žinoma, tai kainuoja pinigų turime būti sąžiningi. Ir kitą pirmadienį vyksiančiame ES Turkijos vadovų susitikime, e, bet taip pat Europos parlamente vyksančiuose renginiuose reikės kalbėti apie tai, kaip tų lėšų rasti. Ir tikėtis, kad, vis, kad diskusijos nevyks taip lietai, kaip praėjusi mėnesį jei skirsime lėšų per ES priemonę skirtą pabėgėliams Turkijoje, tuomet pabėgėliams, jei pabėgėliai Turkijoje e, turės per, tvaraus gyvenimo perspektyvą, jie nebus verčiami leistis į tą pavojingą kelionę toliau. Ponios ir ponai, pabėgėlių krizė tai žmonės? Tai labai sudėtingas klausimas ir paprastų sprendimų nėra. ES yra patvirtinusi bendras taisyklės, kaip spręsti e, pabėgėlių ir migrantų klausimą. E, pavyzdžiui, egzistuoja Šengeno pasienio kodeksas, taip pat Dublino reglamentas, egzistuoja krizi, asmenų perskirstimo krizės atvejai sistema. Bendryje yra pagrista įstatymo viršenybė ir valstybių narių e, solidarumu. Tačiau per praėjusiais metais pabėgėlių ir migrantų atvykstančių ES situacija nebuvo sprendžiama remiantis tomis bendromis taisyklėmis ir nebuvo taikomas bendro solidarumo principas. Tai nesažininga tų žmonių atžvilgių, taip pat nesažininga tų e, šalių atveju, kur, kur, kuriuose jie įstringa ir kurios, kuriams tenka viską finansuoti. Atėjo laikas susitarti dėl e, sistemos pagristos bendromis taisyklėmis, kurią taikytų visi. Reikia atsakyti klausimą, ar mes drauge ra, rasime valios sustiprinti ir reformuoti taisyklės, kol dar nevėlu. Arba kaip istorikas Christopher Clark e, labai taikliai apibūdino Ar tikrai mes ir toliau mėgodami leisime Europai e, tapti uždarų sienų ir, ir, ir uždarų protų Europą? Aš linkiu Jums sėkmingų diskusijų šią temą. E, prieglopšio ir migracijos taisyklių ir politikos aptarimas iš lyčių perspektyvos. Aš tikiuosi, kad pateiksite pasiūlymų, kaip užtikrinti moterų pabėgėlių ir jų vaikų saugumą pabėgėlių stovyklose ir kaip e, užtikrinti geresnį jų gyvenimą ir integraciją į visuomenę. Aš atsiprašau dėl to, kad negalėsiu dalyvauti e, visos dienos jūsų susitikime, tačiau turiu išeiti į kitą posėdį, turiu parengti E, frakcijų e, pirmininkų posėdį ir pasirengti jam draugę su vyriausiai galiotinė Federika Mogherini. Pagrindinis mūsų darbo tarkės klausimas – pabėgėlių klausimai ir pasirinkimas ES Turkijos vadovų susitikimui, kuris vyks kitą pirmadienį. Na, aš tikiuosi, kad dėl šios priežasties jūs man atleisite ir leisite išeiti. Ir dabar jums leidus iš karto perdodu žodį mūsų labai vertinamai, vertinamam svečiui e, Mary Robinson. Ačiū. Thank you very much, President Schulz, for that. Um, ačiū, pirmininkė Šulčiai. <coughs> Pone pirmininkam, moterų reikalų ir lyčių lygybių, lygybės komiteto Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponia Sufi. Jeigu galėčiau taip pat kreiptis jūs šią progą, mėly broliai ir seserys, džiaugiuosi, kad e, galėtume dalyvauti šios dienos renginyje. 2011 čia lankiau, kuomet e, šventėme Tarptautinės moters dienos šimtmetį. Tai buvo labai svarbi proga, tačiau šiandien mes daugiausiai dėmesio skirsime toms temoms, kurios kelia <clears throat> daugiausiai problemų svarbiausiams pagrindiniams Europos Sąjungos vertybėms. Įvertinu Europos Sąjungos pastangas užtikrinti moterų pabėgėlių teisės, nes mums reikia, kad nacionalinių ir Europos parlamento narių moterų vardai būtų aiškiai girdimi, garsiai girdimi šiuo klausimu. Ar galime e, patys e, mes pasijūsti tų moterų kailio, kurios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 than the land. We need to start from the premise that all women, refugees and migrants have human rights. Reikia vadovautis principu, kad e, visos e, moteris, taip pat e, ir pabėgėlis turi pagrindinės teisės, taip, tai taip pat kaip ir ekonominiai migrantai turi teisę į maistą, vandenį, švietimą, prieglapstį turi būtų užtikrintas jų žmogiškasis orumas, taigi <clears throat> dabar e, jų apsaugos klausimas tapo daug svarbesnis. Pabėgėlių reikalų komisaras vasario mėnesį jungtinėse tautose pranešė, kad 55 procentai tų, kurie atvyksta dabar į Europos viduržėmio jūros išsilaipino pakrantėje, yra moteris ir vaikai, taigi negalime <clears throat> ignoruoti tų grėsmių, kurias patiria moteris ir merginos e, ieškodamos prieglopščio. Žinome, kad jos yra labiau pažeidžiamas. <clears throat> Todėl tos tradicinės paramos struktūros dabar neveikia ir žinome, kad moteris patiria didesnių grėsmių susijusių su smurtu, seksualiniu priekabėjimu, išnaudojimu, prekyba žmonėmis e, Taip pat girdėjome pranešimą iš jungtinių tautų, kad moteris yra verčiamas lyškai santykiauti už tai, kad gautų atitinkamus kelionės dokumentus iš kontrabandininkų. Taip pat eh, <clears throat> žinome, kad mirtingumas jų yra žymiai didesnis kelionės metu. Taigi, jeigu visą tai mes suvokiame, tai negalime sėdėti sudėję rankų. <clears throat> Europos Sąjunga privalo imtis koordinuotų ir e, rimtų veiksmų, kad užtikrintų moterų ir e, mergaičių saugumą. Ir savame suprantama, dėl šios priežasties mes moteriams ir mergaitėms skiriame daugiausiai dėmesio, žinodami, kokie, kokios yra grėsmės, taip pat žinome ir kokiu veiksmu turime imtis, kad jas apsaugotume. <clears throat> moterų teisų ir lyčių lygybės komitete parengtas pranešimas e, apriepia būtinas priemonės, pavyzdžiui, būtina e, atitinkamai parinkti prieglopščio e, <clears throat> centrų darbuotojus, atsižvelgiant į jų lytinę sudėtį, taip pat būtina užtikrinti veiksmingesnį šeimų susijungimą, reikia parengti adekvačias e, sveikatos priežiūros programas. Taip pat e, puikiai žinome, kad e, <clears throat> reikia sudaryti atitinkamas sąlygas moteriams pranešti, jeigu jų atžvilgių buvo naudojamas smurtas. Šiuo metu tos šalis, kurios daugiausiai priima migrantų, turi sulaukti paramos tam, kad užtikrintų uh, moterų ir <clears throat> merginų ir žmogaus teisės ir tą naštą turi pasidalinti visos valstybės narės. Todėl moteris parlamentarės rengdamasis ES Turkijos aukščiausio lygio sustikimui, kuris vyks kovo 7 ir migracijos vadovų tarybai, kuri vyks 18-19 kovo turi apie tai garsiai kalbėti. <clears throat> Taigi atsakas pabėgėlių krizę yra aiškiai susijęs su būtinybė už, išsaugoti žmogaus orumą ir žmogaus teisės apginti ir negalima mes savęs pasit, pateisinti tam tikrais ekonominiais sunkumais, nes istorija mus nuteis. <clears throat> Pirmininkas Šulcas pabrėžia, kad Europa turi demonstruoti vienybę ir solidarumą tik bendromis pastangomis mes šią kryžę išspręsime. Spręsdami dabar e, atsiradusias problemas ir trūkumus mes turime galimybę pasitelkti tvarius mechanizmus ir saugiklius, kurie leis e, iš šios krizės iš, išeiti sustiprėjus. <clears throat> Žinome, kad e, krizė dabartinė praeis, tačiau e, perkeltų asmenų atsiras ir ateityje, todėl turime numatyti galimybę jiems suteikti atitinkamą <clears throat> paramą. Taigi dar pakartosiu Varsan Šar žodžius, <clears throat> e, kai sakė, kad niekas e, nepalieka savo namų, nebent tie namai yra ryklio nasrai. Taigi mes turime mąstyti ir įvertinti taip pat ir naujas priežastis, kurias verčia dabar žmonės palikti savo namus ir kur, kurios galbūt pavers, <clears throat> privers palikti savo namus ateities kartas. Viena iš tokių priežasčių yra klimato e, kaita, dėl, jo atsiranda, dėl jos atsirandantis atidėjantis skurdas, vandens trūkumas, maisto trūkumas, todėl klimato kaita visame pasaulyje padidins migracijos ir e, perkeltų, migracijos mastus ir padidins perkeltų asmenų skaičių. Taigi dabar e, manoma, kad e, būtent blogas derlius kaimo vietovėse vertė, taip pat ir Sirijoje per pastarį dešimtmetį žmonės migruoti į miestus ir dėl to kyla pilietinis karas. Taip pat reikia suvokti, kad klimato kaita e, guls sunkesnė našta ant moterų pečių, kadangi moteriams tradiciškai tenka didesnė našta <clears throat> sprendžiant įvairias problemas. Klimato kaitos poveikis, e, turint, įskaitant sausrą ir e, miškų kirtimą, taip pat e, bus juntamas dar aiškiau, todėl būtina atsižvelgti visus šios aspektus, planuojant ir įgyvendinant atitinkamas reagavimo priemonės, <clears throat> moterų žinias, jų patirtį. Mes galime parengti ilgalaikį ir tvarų atsaką į klimato kaitą. Nes jeigu to nepadarysime, tai, tai žmonės paprasčiausiai turės palikti savo gyvenamas vietas ir išvykti kitur. Dabar yra aišku, kad pasaulis yra nepakankamai pasirengęs globaliai migracijai dėl klimato kaitos. ES šalis turi pripažinti, kad klimato kaita jau dabar verčia žmonės palikti savo gyvenam, e, gimtuosius namus, ypač tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Todėl Europos vadovai e, privalo parengti struktūrinį atsaką į šį iššūkį ir padėti kilmės šalims e, labiau, migrantų kilmės šalims labiau atsispirti klimato kaitos poveikiu. ES dabar priimdama tinkamus sprendimus gali pakeisti tą emigracijos <clears throat> istoriją ir padaryti ją ne tokia graudžia, sudaryti geresnės sąlygas prisitaikymui ir galėtų tapti pavyzdžių likusiam pasauliu. Ir aš savo kalbą noriu baigti labai gero draugo mintimis, tai yra žmogus, kuris mirė per, per jaunas ir buvo E, apdovanotas taikos premija už nuopelnus aplinkosaugą. Tai yra buvo apdovanota Vangari Matajo žodis. Tai yra vardas, jis sakė, kad istorijos eigoje <clears throat> pribręsta laikas, kai uh, žmonės e, privalo pakilti į aukštesnį samoningumo lygį. Ir matau, manau, kad e, Europoje dabar tas laikas atėjo. Ačiū. Thank you. Labai ačiū. Ačiū, ponė Robinson. Ir trečia dabar įžanginė kalba, kurią pasakys ponė Sofi, e, kuri E, yra prisidėjusi prie daugelio jaunų žmonių gyvybių išgelbėjimo per šią krizę. Labas rytas visiems. Pabandysiu savo kalbą pasakyti neturėdama rašto prieš akis. Norėčiau geriau papasakoti apie tai, kokias kojines aš dėviu. Arba kam mes tokius butelius panaudojame štai. Štai, moteriškos pėtkelnės ir du buteliai vandens. Kai kalbam apie pabėgėlius, turim nepamiršti, kad tokie buteliai ir tokios pėtkelnės yra labai svarbios, nes jos tarnauja kaip gelbėjimosi liemenė, kurią žmonės pasitelkė atviroje jūroje. Žmonės, kurie nespėjo nusipirkti tikros gelbėjimosi liemenės Turkijoje, Libijoje ir Egipte – gal pinigų neužteko, o gal tie kontrabandininkai, kurie juos veža, viską atimė. Dabar jau dešimt metų, kai e, viduržėmio jūra nudažoma raudonai. Aš sakau raudonai, nes e, mano karta išgyvena antrąjį holokaustą. Aš nekalbu apie skaičius, aš kalbu apie holokaustą, aš kalbu apie tai, kad reikia uh, kad yra ir toliau žiūrima ir tylima. O viduržėmio jūra tampa koncentracijos stovykla, kur žmonės kasdien miršta, kur žmonės kenčia. Ir aš manau, kad šie laikai primena nacizmo laikus, kai, nes labai daug kas mato, kas vyksta ir niekas nieko nedaro, panašiai kaip kad buvo per antrą pasaulinį karą. Aš ką tik grįžau iš Graikijos Ir mačiau, kaip e, žmonės ilgai miega automobiliuose, nesvarbu kur, e, kad tik per e, važiuotų Turkiją, Graikiją, kad pasiektų Vokietiją. Aš pati keliavau su tokia grupelė. Ir per tą sunkę kelionę niekas nežinojo, kas aš esu, bet nukentėjau nuo dviejų pasieniečių smurto. Nepasakosiu, kokių valstybių pasieniečių. Pirmiausia, <clears throat> e, policija mane lasda mušė dėl to, kad aš bandžiau apginti šeimą. O vienas policininkas norėjo timti vaiką. E, moteris pareikalavo, kad tą vaiką paliktų jai. Policininkas pradėjo stumdyti tą šeimą ir aš bandžiau juos apginti. Jeigu kalbam apie žmogaus teisės, tai važiuokim į pasienio zonas, pakeliaukim su tai žmonėmis, lydėkim juos, e, kai jie važiuoja iš vienos valstybės į kitą ir kerta sienas. Vadinamiai pabėgėliai, ekonominiai migrantai, man tai yra vienas ir tas pats. Ir dėl jų man nebaugu, man baugu, kas bus su Europa. Mes visi čia susirinkom tam, todėl, kad tikime vertybėmis, suvienijomis vis Europą. Aš nebijau dėl tų pabėgėlių. Aš manau, kad vieną dieną tie žmonės galės sugrįžti namo, nes jie myli savo tėvynės taip kaip visi kiti žmonės, kaip ir mes. Aš myliu Italiją, nes aš ten buvau gimus ir aš ten užaugau. Tie žmonės myli Siriją, Afganistaną, Iraką. Ir ateis diena, kai jie sugrįš į savo valstybės. O mums kyla klausimas, kur mes sugrįšim. Stovėdami prieš veidrodį, kalbėdamėsi patys su savimi, ką mes galėsim pasakyti. Atis laikas, kai vaikai mūsų paklaus, ką jūs padarėte. Ar padarėte viską, ką galėjote. Šios e, katastrofos per dešimt minučių nupasakoti neįmanoma. Galiu tik pasakyti, per, per pastarąsias keletą dienų kilo milžiniška smurto prieš moteris ir vaikus banga. Iš Araka, Kinijoje, ta banga kilo. Per paskutinės dvi paras 150 SOS e, žinučių buvo išsiųsta iš pasienio tarp e, Serbijos ir Kroatijos. Visi žmonės buvo iš Araka. Ir taip yra todėl, kad Araką valdo ISIS, islamiškoji valstybė. Mano klausimas toks. Tie žmonės kenčia dėl nusikalstamos diktatūros, kuri valdo visą regioną. Dabar tie žmonės kenčia, todėl kad jų miestą perėmė teroristai. Tada jie bando pabėgti iš Sirijos, kad rastų taiką, kad rastų mokyklą savo vaikams kad vaikams burkos nereiktų nešioti. Dabar tie žmonės stovi prie demokratiškos Europos sienų. Aš jums galiu nupasakoti tiksliai, kur jie stovi. Galiu papasakoti tiksliai, kur jie užstrigo. Jie yra pervargę, jie neturi pinigų, neturi maisto ir laukia, kol humanitarnės organizacijos suteiks pagalbą ir duos pavalgyti. Bet aš galiu pasakyti, kad net kai atsiranda maisto ir jis pradedamas dalinti, labai dažnai imigrantai jaučiasi praradę visą orumą. Prieš dvi savaitės prie sienos su Makedonija, po dviejų, trijų valandų gyvos eilės lyjant lietui, spaudžiant šaltukui, e, reikėjo laukti maisto. Tai yra tikrai žeminantis dalykas. Mes turim ieškoti galimybių leisti tiem žmonėms saugiai kirsti sienas. Turbūt atėjo laikas tiem žmonėms turėti galimybę į Europą patekti legaliai, legaliai noriu pakartoti, nes šiuo metu Europa e, tampa labai e, uždara ir vienintelis būdas į ją patekti yra sumokėti mafijai. Taigi, kaip jau sakiau, aš nebijau dėl migrantų, aš bijau dėl tos mafijos, kuri organizuoja pervežimus. Aš bijau ir dėl savo sąžinės, nes po 25 metų aš apie tai turėsiu kalbėti savo vaikams. Muchísimas gracias. Eh. Labai ačiū. Pone Sufy. Aš kalbėsiu ispanų kalbą, todėl užsidėkite ausines, kad girdėtumėt vertimą. išklausę ponios Robinson ir ponios e, Sufi. Turbūt negalime nesijausti bjauriai. Ir aš dėkoju už tai, kad jūs atėjote į šį seminarą. Norėčiau šiek tiek pateikti informacijos. Noriu pripažinti, kad Europos parlamentas labai džiaugiasi tuo, kad atsirado tiek daug norinčių dalyvauti šiame renginyje. Iš 28 valstybių nacionalinių parlamentų atvažiavo 44 nariai, kurie sėdi šiandienos posėdėje. Tokio pobūdžio renginyje dar niekad nesame turėję tiek dalyvių. Mūsų diskusijų tema aktuali visiems. Ir be to turim pripažinti, kad pasikviestieji svečiai yra labai garbingi. Renginys yra rengiamas į visas oficialiasias, verčiamas į visas oficialiasias ES kalbas. Ispanijos parlamento nariai dėja negalėjo čia atvažiuoti, nes vakar vakare E, Ispanijos parlamente vyko labai svarbus balsavimas, renkant naują vyriausybę. Deja, e, naujos vyriausybės Ispanija dar neturi, nes e, nebuvo surinkta daugumos, taigi vėl mano valstybė gyvena be vyriausybės. O jums visiems dėkoju dar kartą už tai, kad atvažiavo, tikiuosi, kad diskusija bus labai energinga. Šiandien mes kalbame apie moterų pabėgę realybę tarp Europos parlamento narių ir nacionalinių parlamento narių. Tai yra nepaprastai svarbu. E, Parlamentuose labai daug diskusijų yra vykę šiomis temomis. Todėl mano nuomonė dabar mums visiems labai svarbu pagaliau apsimti atsakomybę. Jeigu nenorim kalbėti kokia, apie tai, kokia gėda krenta ant Europos nacionalinių vyriausybių ir Europos institucijų, tai turime kažką daryti. Nėra prasmės tuščiai diskutuoti, turime ryštingai imtis veiksmų. Tokia yra mūsų prievolė. O dabar papasakosiu, kaip mūsų renginys organizuojamas. Vyks e, trys teminės diskusijos dalyvaujant Europos parlamento nariams. E, jūs taip pat galėsite įsijungti, kada tik norėsite. Todėl aš tikiuosi, kad dalyvių bus e, pakankamai iš aktyvumo bus pakankamai jaučiama iš visų dalyvių pusės. Jums prieš akis pateikta programa. Matot, kiek bus kalbančių. Tiek viename seminare. Vienas seminaras vyks čia, o kiti du seminarai kitose salėse. Jos bus jums nurodytos. prie salės durų stovintis e, personalas jums papasakos, kur yra kitos salės. Nurodės, kaip ten patekti. Taigi dabar keletas minučių, kad mes e, pasiskirstytume. Vienas seminaras, antrasis vyks čia. O pirmas ir trečias kitur. Iki 11 valandos tie seminarai e, numatyti, o 11 valandą vėl visi susirenkame čia kartu.